Dear colleagues, it is. Uh... Kolegos, laikas pradėti mūsų darbą. Perėsime prie tikrai svarbus mūsų darbo atvarkės punkto. E, kuris aktualus daugeliui Europos piliečių. Ir tryliktasis mūsų darbo tarkės punktas skirtas keitimus į nuomonės, nuomonėmis su Europos komisija dėl reglamento, kuriuo keičiamas reglamentas 692-2008 dėl išmetamųjų taršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių. Euro 6. Šį klausimą svarstėme ankstesnėme mūsų posėdyje. Ir tikroji aktualija tai mm, realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis. Šiuo klausimu komisija mm, pasiūlymą parengs vėliau, bet mes norime išklausyti paskutinės naujienas apie šią procedūrą, kuomet išmetalai matuojami realiomis vairavimo sąlygomis. Taip pat norime išgirsti apie atitikties veiksnius. Nu, tikimės, kad komisija apie juos mums papasakos. Ir norėčiau suteikti žodį komisijai, kad ji pristatytų naująjį pasiūlymą. O paskui bus galimybė E, komiteto nariams dalyvauti diskusijose. Galbūt e, turėsite klausimų. Tikiuosi, kad turėsite klausimų komisijai. Taigi, žodis komisijai. Padaryti pre prezentaciją. Ponui Kozyku. Prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū už mums sutiktą galimybę pristatyti techninėme e, automobilių, motorinių transporto priemonių komitete įvykusio balsavimo rezultatus. Tai pavyzdys, kuris atskleidžia, kad komisija reaguoja labai ryštingai, e, esant gana sudėtingai situacijai. 28 spalio balsavome po to, kai buvo apibendrintas kelis, kelis metus užtrukęs darbas dėl naujų vairavimo testų parengimo pagal Eurosis reglamentą. E, testas, kuriame matuojamos matuojamas teršalų kiekis, išmetalų kiekis realiomis e, mm, vairavimo sąlygomis. Kaip žinote, azoto oksidų e, kiekiai nuo 2010-ųjų labai buvo sumažinti, nes pagal Euro 3 ir Euro 6 normas nuo 600 mg kilometrui. E, dabar e, apribotas tas kiekis, tik tai 80 mg kilometrui. Ir atrodo, kad daugelis automobilių išmeta keturis kart daugiau teršalų nei numatyta. Iš tikrųjų, išmetalų kiekį didesnį nei matuojant laboratorijose. Būtent todėl komisija pasiūlė uh, patikė pasiūlymą reformuoti šią sistemą, atžvelgiant į tikrai teršalų kiekį išmetamą realiomis vairavimo sąlygomis. Ši procedūra bus papildoma šalia laboratorinėmis sąlygomis atliekamų testų ir bus matuojami azoto junginių teršalai bei konkretus išmetamų dalelių kiekis. Šiuose tai daroma siekiant e, sumažinti galimą sukčiavimų riziką, e, kaip žinome, visi iš pagarsėjusio atvejo. Europa yra vienintelis regionės regionas pasaulyje, kuriame taikomos tokios griežtos testavimo sąlygos. Dėl naujų e, testavimo sąlygų minėtas komitetas balsavo šių metų gegužės mėnesį, e, naujos taisyklės įsigalios 2016, tačiau dar netliktas poveikio vertinimas automobiliams, nes dar norime ištirti testų e, funkcionavimą. Ir, e, kalbant apie E, reikalavimą net neviršyti nustatytų ribų, tai e, sprendimas tuo klausimu buvo priimtas spalio 28 ir po to komitetas priims sprendimą dėl testavimo, po to, kai dėl pačių testų, kai, juos, kai pasiūlymus peržiūrės parlamentas ir taryba. Taigi, tai bus aktualu ir tam, kokie nauji automobilių e, modeliai bus pristatyti rinkoje, Europoje. E, kalbant apie 2000, laikotarpį 2010 iki 2019, Tai bus perinamasis laikotarpis, 2020-aisiais tie nauji reikalavimai bus taikomi visiems naujiems automobiliams. Norėčiau pakalbėti apie atitiktie, atitikties veiksnį, kuris bus aktualus auto, Europos automobilių gamintojams, ypač kalbant apie e, dizeliną naudojančius automobilius, kurie dabar e, naudojami, kurie dabar yra rinkoje. Kaip suprantate, mes Sieksime svarstant šiuos pasiūlymus, kad dėl jų būtų starta kiek manoma greičiau. Taip pat sieksime tvirtinti griežtus reikalavimus ir e, sieksime taikyti praktinius testus. Taigi numatoma žymiai sumažinti leidžiamas azoto oksidų e, ribas kaip sakiau, nors teigiama, kad tai bus didel, taps didelė kliūtimi automobilių pramoniai, tačiau dizeliną naudojantiems automobiliams bus galima e, viršyti tas ribas. Ir e, nuo 2019 ta riba bus 168 mg e, kilometrui, lyginant su su 400 mg km įgaliojančiais dabar. Vėliau ta riba bus 120 mg km. Norėčiau pristatyti technologijas nešiojamus e, išmetamų teršalų, nešiojamas išmetamų teršalų matavimo sistemas. Ir, ir e, taip pat noriu informuoti, kad bus naudojamos tokios technologijos, tai numatyta e, susitarime, kur, kur, kurio pasiekė uh, techninis komitetas. Ačiū. Thank you very much. I think that... Ačiū. Manau, kad bus klausimų iš komiteto narių prieš suteikdamas jiems žodį. Pats noriu užduoti du techninius klausimus. Visų pirma, kada komisija oficialiai pristatys pasiūlymą. Kitas klausimas labiau politinis. Jei teisingai pamenu, techninėme e, transporto priemonių komitete Ar, ar, ar tas komitetas gali pakeisti komisijos pasiūlymą, nes mes mm, anksčiau, anks, remiantis mums anksčiau pasiekusią informaciją, e, tas pasiūlymas buvo kitoks. Bet dabar žodis Karl Heinz Florensui. <clears throat> Ačiū. Aš labai atidžiai klausiausi to, ką pasakė komisija ir manau, kad uh, Čia vis dėlto yra daugiau nedalykinis, bet politinis sprendimas. Komisija siūlo tam tikras vertes, bet kai kas nori dar griežtesnių verčių ir kaštų prasme tai būtų e, tikra katastrofa. Įdomu, ką mano komisija Kiek kainuotų tokių tikslų įgyvendinimas? Ar tai būtų dar gana uh, protingi kaštai, ar atsitiktų panašiai kaip ir su CO2? Thank you very much, Matijas. Ačiū, Matijas. Ja, vielen dank. Um... Ačiū. Dėl to, ką pasiūlė komisija. Mes jau esame apie tai diskutavę ir e, daug buvo kalbėta apie tai, kas atsitiktų, jeigu būtų viršytos RDE e, vertės. Kalbam apie tokias vertės kaip 2,1. Dėl NOX mes e, nustatėme 18 kaip, ir jeigu mes kalbame apie 2,1, tai tarsi grįžtame prie euro 5 Nuo euro 6 mes perėtumėm prie e, euro 5, jeigu apsiribotumėm 2,1. Tai taip atsitiktų, jeigu Europos e, parlamentas pritartų tokiam pasiūlymui, mes praktiškai grįžtume prie euro 5 ligmens. Kalbant apie NOX, mes e, Jau pastebėjome, kad dėl to kilo rimtų problemų, buvo mirčių atveju. Mes apie tai daug diskutavome per plenarinį posėdį. Kuo mums padės popierėje tokios vertės, kurios jau dabar yra pasenusios dešimčia metų? Kodėl reikia grįžti atgal ir tai teisinti? Aš apie neteisėtą praktiką net ir nekalbu. Galbūt E, reikėtų prisiminti ir tai, kad buvo sukčiaujama ne tik su NOX, bet ir su O2 emisijomis. Na, tos vertės buvo peržiūrėtos 2013 metais. Tai ko verti mūsų tokie teisės aktai ir ką daro komisija, kaip sutarčių sergėtoja, kokiais instrumentais ji gali naudotis. Galbūt Europos parlamente reikėtų surenkti žymiai platesnės diskusijas, kur dalyvautų įvairios institucijos manau, kad tikrai reikia pagalvoti apie tai, ko, e, kokios naudos neša vertės surašytos popierioje, jeigu e, e, jos praktikoje neįgyventinamos. Kokios naudos duos ta vertė 2,1? Niekas net nesupranta, kaip ta vertė buvo sudaryta, iš ko jis susideda. kai kas teigia mokslinius duomenis, kiti prieštarauja, teikia kitokius faktus. Pati procedūra yra labai neskaidri. Ir tiesiog išgalvojamos tos vertės. Ir ką reikėtų daryti Europos parlamentui? Europos parlamentas turėtų tam pasipriešinti, nes kitaip šioje procedūroje jis taps pajakos objektu. Aš pritariu tam, kad procedūra būtų sustabdyta, kad pasiūlymas būtų atsimtas ir mums reikia rimtai padiskutuoti. Jau septynerius metus trunka darbas dėl realių važiavimo sąlygomis išmetamų taršalų RDE. Štai neseniai kilo ir Volkswagen skandalas. Apie tai diskutavome rugsėjo mėnesį ir rugsėjo 24 dieną aš sakiau, kad niekur nėra daugiau sukčiaujama, kaip kad testuojant automobilius. Anomet aš dar nežinojau, kad e, kils Volkswagen skandalas, bet jau apie tai kalbėjau. Mes turime pasirūpinti, kad daugiau taip nebeatsitiktų. dabar yra kritikuojami miestų merai dėl to, kad buvo nesilaikoma ribinių verčių, bet ką jie gali padaryti? Mes kalbame apie euro 5, euro 6, euro 7, bet miestuose oro kokybė vis blogėja ir mano nuomonė taip atsitinka dėl to, kad realybė labai skiriasi nuo to, kas parašyta popieriuje. Ir jeigu mes dabar įteisinsime tokią vertę kaip 2,1, tai tikrai nieko gero net neš. Ačiū, Matijas. Toliau ponas Gevendy. Ačiū, pirmininkė. Nekartosiu to, ką pasakėte jūs ir ką teigia kolegos. Turiu keletą kitų klausimų. Pirmiausia, kaip pirmą kartą po techninio posėdžio pamačiau rezultatus, tai pamaniau, kad Europos komisija labai nusivils tokiu rezultatu, nes buvo gandų, kad komisija buvo pateikusi pirminį pasiūlymą ir šis galutinis sprendimas buvo nė nepanašus į komisijos pasiūlymą. Ir esant tokiomis, tokiams aplinkybėms, kai perskaičiau komisijos narės pranešimą spaudai, kuriame ji teigia, kad Europa yra pirmasis ir vienintelis regionas, kuriame bus taip ribojamos, ribojama tarša, tai iš tikrųjų būtų, būtų buvę gražu paminėti, kad pirmiausia pro, problemą pastebėjo JAV. Tačiau komisijos narė inertingai gynė tokį sprendimą ir manau, kad e, visai komisijai tai turėjo būti labai nemalonus dalykas. Taigi, kodėl neapkaltinus valstybių narių, kurios žaidžia politinius žaidimus, ir stengiasi pakeisti atitikties veiksmus, užuot laikėsi e, teisės aktų ir tinkamai juos įgyvendinusios. Taigi toks pirmas klausimas, o antras klausimas yra susijęs su sąžininga konkurencija. Komisijos narė Bienkovska yra atsakinga už, už konkurencijos klausimus ES, taigi klausimas toks, Ar, sąžininga, ar, tai, ar tai yra sąžininga konkurencija, lyginant su toms įmonėms, kurios laikosi 2007 metais nustatytų reikalavimų, o jų konkurentai kurie nesilaiko šių reikalavimų, dar gauna 5, 6 ar 7 metus prisitaikyti prie reikalavimų. Manau, kad tai yra nesažininga e, konkurencija ir keičiamos taisyklės, kai jau turėtų būti gyvendintos. O trečia, teigėte, kad galų gale komisija pritarė tam, nes norėjau kuo greičiau priimti sprendimą, bet jeigu teisingai supratau, tai e, nuo, nuo dabar iki 2017 metų nedaug kas suplanuota, išskyrus kelis bandomuosius projektus dėl realių e, įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekių. Taigi manau, kad e, komisija turi laiko. Na ir galiausiai, pirmininkė, man visiškai neaišku, kas e, bus daroma nuo dabar iki 2017 metų rugsėjo mėnesio, nes dabar yra sen, senos, seni tes, tų bandymų įrenginiai vėliau bus nauji, vadinasi, bus atliekami du skirtingi testai ir bus gaunami skirtingi rezultatai. Ar tie du skirtingi rezultatai bus paskelbti viešai, ar mes, e, politikai ir vartotojai, per dviejus metus galės palyginti realių emisijų ir laboratorinių testų rezultatus Ir ar jūs manytumėte, kad e, dviejį metai ne per ilgas laikotarpis, kad galima taip ilgai e, atidėti sprendimo prieimimą? Toks techninio pobūdžio klausimas. Ačiū. Toliau ponė Girlenka. Ačiū pirmininkė. Visi žinome, kad 2011 metais e, buvo parengti dokumentai dėl testavimo nes buvo puikiai žinomi esamos, su esama sistema susiję sunkumai ir tiesiog nebuvo laikomasi išmetamų teršalų kiekių. 2015 metais techninis komitetas e, e, paskelbė pirmą susitarimo projektą ir mes jį matėme praėjusią savaitę. Gavome. O dabar E, pasiūlymas toli gražu netobulas, kalbama apie pereinamąjį laikotarpį, kad būtų atsižvelgta į automobilių gyvavimo ciklą. Tačiau, kas man yra neaišku, ir norėčiau paprašyti komisijos, kad paaiškintų, tai yra, kaip buvo gautos tokios vertės, kalbant apie šį pereinamąjį laikotarpį, iš kur buvo gauti tie skaičiai. Ar techninėme komitete vyko koks nors aukcionas. Ar planuojama paspartinti naujų automobilių išleidimą, ar buvo įvertintos išlaidos? Ir vėlgi manau, kad būtų visiškai protinga, kad tai būtų sprendimo prieimimo sudėdamoji dalis. Taigi klausimai, kodėl, klausimas, kodėl tai yra neskaidru. Dar norėčiau pasakyti, kad kai kolegos kalba apie procedūrų sustabdymą, tai aš norėčiau tam nepritarti. Tiesą sakant, norėčiau, kad ši procedūra būtų paspartinta, kad būtų galima kuo greičiau užtikrinti kuo geresnę oro kokybę. Komisija, parlamentas, valstybės narės, gamintojai. Visi kurie apsimeta, kad nežinojo, kokia yra problema su ribinėmis vertėmis ir e, tarsi gyveno kitoje planetoje. Mes norėtume, kad ši situacija būtų pataisyta, nes gali nutikti taip, kad e, tie žmonės, kurie iš tikrųjų nukenčia, negali nieko pasakyti. Ir aš manau, kad visa ekonomika palaiko tą procesą, nes iš tikrųjų pra, visa pramonė yra labai svarbi Europos ekonomikoje ir Europos ekolo, ekolog, ekologinėje ekonomikoje. Juk nesinorėtų, kad situacija būtų tokia, kad mes siektume lengvų tikslų. Ir galų gale jų nepasiektume, bet sukurtume tiek daug problemų, kad nei patys negautume to rezultato, tai yra naujų technologijų, nei padėtume įmonėms. Ačiū. Ačiū, pirmininkė, sako ponas Eikhaut. E, buvo kalbama apie lengvai pasiekiamus tikslus. Na, turbūt niekas negalėtų pasakyti, kas tai yra, kai kalbame apie automobilių pramonę, kai e, buvo nesijimama veiksmų ir siekiama, kad terminai būtų prailginti. Taigi, kai kalbame apie tuos lengvai pasiekiamus tikslus, aš galvoju, kodėl Junktinėse Amerikos valstijose NOX tikslai yra du kart didesni, kai Europoje buvo kalbama apie 8, kai Kalifornijoje 35 yra tikslas. Taigi tikrai tai nėra e, toks lengvai pasiekiamas tikslas. 80 lyginant su 35. Taigi, kai susitarime dėl euro 6 buvo paskelbtas naujas tikslas, taigi po susitarimo praėjo maždaug 8 metai. Aš nesu įtikintas ir nesuprantu, kodėl automobilių pramoniai dar suteikiama laiko, kad priartėtų prie tos ribinės vertės, dėl kurios buvo sustarta 2007 metais. Manau, kad šis klausimas yra problemiškas teisinė prasme. Kalbant apie pereinamąjį laikotarpį, buvo teigiama, kad automobilių pramoniai reikia daugiau laiko, kad galėtų įdėkti naują testavimą. O dėl to yra atidedamas terminas, iki kada reikėjo pasiekti tą standartą 80. Taigi buvo aptariami testai ir norėčiau paklausti, kodėl ir kaip pasitelkus komitologijos procedūrą galima atidėlioti standartų pasiekimą, dėl kurio buvo susitarta 2007 metais, o dabar suteikiama daugiau laiko, tarsi tie nauji testai būtų koks nors netikėtumas. Kodėl komitologijos veiksnys yra pasitelkiamas tam? Bet net ir po to matome, kad yra atitikties veiksnys, su kurio pagalba yra silpninamas tikslas. Ir komisija, komisijai labai sunku paaiškinti, kai buvo pateiktas tas veiksnys, tai statistinė klaida. Ir kaip teigia komisijos narė Bienkovska, ji paaiškino, kaip atsirado statistinė klaida ir kai buvo nustatytas skaičius 1,18. Ilgesniam laikotarpiu gal tai ir tiktų, bet dabar yra 1,5. Tai reiškia, kad komitologijos procese buvo nustatytas naujas tikslas - 120 tikslas. Ir mes jau kalbame ne apie 80, o apie 120 o 80, dėl 80 buvo susitarta 2007 metais, tas tikslas pasitelkus komitologijos procesą buvo susilpnintas, o tai yra nepriimtina nei vienai frakcijai, nes komitologijos procesas, techninis procesas pasitelkiamas tam, kad būtų atidedamas tikslo gyvendinamas ir kad pats tikslas būtų sumenkinamas. Net pati komisija pripažįsta tai, nes kai patikė pasiūlymą, teigė, kad maksimaliai didžiausia vertė būtų 1,18 ir tas skaičius yra politinis sprendimas, o komitologijos procedūroje reikia ne politinio sprendimo, o parlamentas turėtų nubrėti labai aiškę liniją reikia pasitelkti bendrą sprendimų prieimimo procedūrą, o ne komitologijos procedūrą ir tam prieštaraujame. Ačiū Šerija Perika. Gal tarpai? Ačiū, buvo pateikta daug klausimų. Prisimenu pirmą posėdį su komisijos nare buvo kalbama apie įprastinėms važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekį ir Europos priežiūros institucija buvo įsitraukusi e, parlamente Strasbūre, didžioji dauguma patvirtino dokumentą. Taigi kokia problema? Kalbame apie leidimus o, ir licenzijų suteikimą kai kuriuose sektoriuose yra daugiau laisvės. Kalbame ir apie COP21, kuris vyks Paryžiuje. Aš esu pateikusi pasiūlymą dėl pakeitimo. Esame priėmę sprendimą dėl to. Mums reikalingos vienodos sąlygos turime apskaičiuoti miligramus ir taip toliau turime atsižvelgti į plieno sektorių, Tai viena vertus, o kita vertus reikia pagalvoti ir apie žemės ūkio sektorių, ir techninės priemonės, apie gyvūnų gerovę ir taip toliau. Mes e, negalime vienodų detalumų kalbėti apie visą tai. Aš praėjusią savaitę atostogavau, buvau namie, kalbėjausi su automobilių pramonės atstovais, kurie teigia, kad na, parlamente daug, daug ko nežinoma, bet aš noriu pakartoti, kad noriu vienodų sąlygų visiems. Dėkui, pane Velė. Ačiū, pirmininkė. Komisijos atstovai <clears throat> pareiškia šiandien, kad reikia kompromiso tačiau man atrodo, kad tai yra, nėra kompromiso klausimas. Prieš aštuonis metus e, buvo nuspręsta dėl konkretaus skaičiaus, o dabar jūs sakote, kad jau e, riba ta yra 1,68 mg kilometrui. Noriu pakrausti, paprašyti komisijos, kad paaiškintumėte, kur čia kompromisas, jei prieš 8 metus, o ne vakar e, buvo nuspręsta, kad riba turi būti 8 mg Tai kaip dabar, iš kur atsirado dabar skaičius 1,68 mg? Jei pažvelgsime į 2007-aisiais e, priimtą reglamentą, Euro 6 reglamente, e, penktajame straipsnėje e, nurodyta, kad e, oks, azoto junginių teršalų kiekis turi būti 8 mg. Nekalbama apie jokias e, kitas vertės. Komisija mums pareiškė, kad e, iki 2019 galės, galios tam, tam tikri e, perinamojo laikotarpio reglamentai. Remiantis tuo komisijos pasisakymu, norėčiau paklausti, kokiu e, E, teisinių pagrindų komisija nusprendė pakeisti ribinės vertės, nes pirminėme teisės akte visiškai neminima lankstumo galimybė. Pažvelgiai laikotarpį po 2020-ųjų 1,5 miligramų skaičius visiškai viršijo, visiškai netitinka e, komisijos vertinimo, nes komisijos vertinimais tas atitikties veiksnys yra 1,2 miligramai. Gal galėtumėte paaiškinti, kad komitete buvo prieita prie šios skaičiaus, kuris prieštarauja komisijos vertinimams. Taip pat e, norėtume žinoti, kokius studijų ir kokių e, turimų įrodymų pagrindų buvo nuspręsta perėti prie tokio kriterijaus po 2010-ųjų. Taip pat norėčiau išgirsti išsame informaciją apie tai, ko, ko, ko, kodėlgi, dėl kokių priežasčių pramonės sektoriui taip sunku e, laikytis tų ribų, dėl kurių buvo susitarta prieš aštuonis metus. Juk buvo daug kartų pakartota, kad Euro 6 reglamente išdėstytas ribas nesunku pasiekti, laikytis jų, nes e, technologija, reikalinga technologija egzistuoja. Taip pat yra automobilių, kurie laikosi 8 mg kilometrui e, kriterijaus. Aš labai norėčiau išgirsti konkrečius atsakymus šiandien, nes logiška Nes išvada, kurią tektų pasidaryti po to, nebūtų tokia pozityvi. Ačiū tave, ponė Birdar. Ačiū, pirmininkė. Esu šešėlinė pranešėja dėl oro kokybės teisės akto pranešėja, e, kuriam pritarėme plenarinėje sesijoje. Diskusijose E, plenarname posėdėje e, komisijos narys Vela akcentavo, kad svarbu e, siekti švaraus oro kriterijų įgyvendinimo. Mes tam pritarėme. Taip pat raginam, pranešime raginame parengti reikalingus teisės aktus, kad būtų galima įvykdyti valstybėse iškeltus tikslus. Oro kokybės E, reikalavimus sunku įgyvendinti dėl azoto junginių teršalų, taip pat ir dėl, būtent dėl dizelių varomų automobilių. Tik vienas iš dešimties automobilių e, tenkina Euro 6 reglamente išdėstytus reikalavimus. Po 2020 Euro 6 pagal Euro 6 E, reglamentą dizelinų varantis automobilį galės dvigubai viršyti tas nustatytas ribinės vertės. Mane e, e, nemaloniai nustebino tai, kad ir mano šalies vyriausybė tam būtų linkusi pritarti. Tai tikrai yra skandalas, nes e, tokia situacija e, reikš, kad, kad daugiau žmonių mirs dėl, dėl tų teršalų. Kaip 1,5 e, atitikties veiksnys padės geriau pasiekti valstybėms iškeltus kriterijus, o ne vieno e, miligramo e, vertė. Taip pat ar tą reikalavimą turės tenkinti ir sunkvežimiai bei autobusai. Taip pat ar tai atitinka komisijos oro kokybės E, direktyvos reikalavimus sumažinti iš ankstyvas, per ankstyvas mirtis dėl taršos iki 2030-ųjų. Savo pasiūlyme jūs kalbate apie tai, kad reikia sumažinti riziką, jog bus e, naudojami e, neteisingus, klaidinančius duomenis pateikiantis renginiai. Ar iš tikrųjų tik, pakanka tik tai tokio teiginio, ar nereikėtų stengtis nuveikti daugiau? Toliau vicepirmininkas Javor. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie tuos, tą išmetalų matavimą realiomis vairavimo sąlygomis, tai uh, aiškių, aš pasigendu aiškių teiginių, yra daugy, cituojama daugybė skaičių, yra pareiškimų, kurie visai nesusiję su komisijos ir tarybos tikraisiais ketinimais. Kalbame apie atitikties veiksnį, kuris, kurio dydis 2,1, tą siūlo taryba. Visiškai sutinku su Matijas Grote, kad tai yra tikriausiai piktas juokas, tai negali būti atitikties veiksnys Iš tikrųjų, tai reiškia, kad reikia panaikinti euros 6 standartus, nes čia tai yra grįžimas prie euro 5 standartų. Jei komisija yra pasirengusi kažką tokio daryti, tai ji galėtų bent jau pateikti pasiūlymą, kur būtų išdėstyti tikrieji komisijos ketinimai, o ne žaisti čia kažkokius nešvarius žaidimus su e, atitikties veiksniais man susidaro įspūdis, kad mes stebime kažkokį tai spektaklį. Pasiūlymas, šis pasiūlymas dėl to, kad e, šis pasiūlymas dėl 2,1 atitikties veiksnio dydžio visus e, supykdė, bet tai jau primena bulių kautinės ir tai yra mojavimas raudonų skudurų. E, Aš esu įsitikinęs, kad komisijos pirminėme pasiūlyme buvo minimas 1,6 atitikties veiksnys, kuris man irgi atrodo nerimtas. Ponas Eichhaut labai aiškiai paaiškino, kad iš techninio požiūrio atitikties veiksnio paskirtis ne spręsti ekonominės ar kitokias problemas, bet um, už, išlyginti paklaidą matavimų Ir, ir ta, tas veiksnys yra 1,2, kaip, kaip ir įrodoma įvairiose studijose. Ir viskas, kas viršė 1,2 arba 1,18 atitikties veiksnį, tokio dydžio atitikties veiksnį, yra ne techninis sprendimas, bet politinis sprendimas. Ir aš manau, kad parlamentas tikrai E, labai kritikuos tą 2,1 atitikties veiksnį ir paskui bus pasiūlytas labai geras kompromisas dėl 1,6 atitikties veiksnį ir būtent tai ir yra komisijos siekis. Ir dabar čia tik tai yra žaidžiamas žaidimas. Ir manau, kad mm, nekritikuojant ne, šio pasiūlymo dėl 2,1 atitikties veiksnio, turime nepamiršti ir to, kad kompromisas dėl 1,6 ar, ar kažkoks kitas panašus kompromisas taip pat yra politinis sprendimas ir jis nesusijęs su techninio pobūdžio klausimais. Thank you very much. And now Ivo Belet. Ačiū dabar Ugo Benet. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kreiptis į gerbiamą komisijos narį. Norėčiau priminti, kad Europos parlamento teisės tarnyba yra parengusi dokumentą, kur kalbama apie euro 6 ir ten kalbama apie įprastinius išmetamus teršalus, taip pat ten kalbama ir apie atitikties faktorių. Ir teisės tarnyba išsako labai aiškę nuomonę apie e, praėjusios savaitės sprendimą. Antrajame reglamento projekte, kur e, kalbama apie techninį sprendimą, yra laikomas kaip viršintis komisijos turimas kompetencijas. Taigi aš norėčiau komisijai pateikti klausimą, ką ketina komisija daryti toliau. Aš negalėčiau daryti prielaidos, kad e, Europos parlamento išreikštą pasipriešinimą komisija ignoruos. Ar komisija yra pasirengusi pateikti naują kompromisą ir paremti parlamento poziciją? Toliau antras klausimas, jis panašus į Anne Schreier e, klausimą dėl e, tipo patvirtinimo. Neseniai Europos parlamento patvirtintoje rezoliucijoje apie tai irgi kalbama. Ir aš noriu pasiteirauti, ar Europos komisija gali patvirtinti, kad ji pateiks išsamų pasiūlymą dėl e, sistemos apimančios nacionalinės tipų patvirtinimo procedūras. Ačiū pirmininkė. Man susidaro toks įspūdis, kad komisija ir valstybės narės tiesiog nori, kad šis klausimas būtų e, nustumtas į nuošalę. Galbūt kai kurie ir gamintojai tikisi, kad šis klausimas tiesiog bus pamirštas. Mes dabar kalbame apie abstrakčius dalykus, apie teršalus ir kaip sumažinti jų kiekį. Aš pateiksiu klausimą komisijai. Kiti kolegos apie tai kalbėjo, bet aš galbūt performuluosiu klausimą. Jūs sakėte, kad reikia vadovautis bendro sprendimo procedūra. Ji buvo patvirtinta prieš aštuonerius metus. E, reikės sprendimo susijusio su tikslu realioms važiavimo sąlygoms išmetamiems taršalams. Jeigu būtų numatyta tokia riba kaip 80 ir atitikties faktorius 1,5, gal komisija galėtų uh, papasakoti, paaiškinti, kaip viskas veiks praktikoje. Man atrodo, kad komisija dabar bando tiesiog sukurti precedentinį atvejį. Ačiū toliau, panas Jar. Ačiū pirmininkė. Mes tarsi keičiamės paradigmomis. Mes turėtumėm apsispręsti, ką reikia pagerinti, ar realybę, ar statistinius duomenis. Man dar toks įspūdis, kad mes norime pakeisti realybę. Laboratorijose mes mūšį jau laimėjome, bet dabar svarbu, kad kažkas pasikeistų realybėje. Ir dabar komisijai pateiksiu du klausimus. Visų pirma, ar jau yra domenų apie tai, kokia yra reali padėtis, ar yra kažkokių tai faktų, domenų susijusių su Euro 4 ar Euro 5, kokia yra realybė, kokia yra e, reali padėtis. Kitaip suformuluosiu. Prie kokios e, euro normos mes dabar jau priartėme realybėje? Jeigu mes norime pagerinti realybę, mes turime užsibriežti realistinius tikslus, kurios būtų manoma įgyvendinti. Toliau. Kolegos apie tai jau kalbėjo. Ir aš pasakysiu štai ką. Turime atsižvelgti dabartinius faktus, bet man atrodo būtų neteisinga tiesiog palikti nuo šalyje direktyvą. Aš manau, kad mums e, reikia ir geresnės metodikos, ir geresnių tikslų. Ir manau, kad galbūt reikėtų per, pabandyti persi, persidėrėti dėl direktyvos. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijai ir tikimės išgirsti labai daug atsakymų. Sėkmės komisijai. Merci, monsieur le président. So, thank you. Uh, The first question you asked was about the... Pirmiausia, jūs uždavėte klausimą apie vertimus. Mes prie jų dirbame ir pateiksime juos lapkričio 23 dieną. Turėsime tuomet visus dokumentus išverstus ir galėsime pateikti parlamentui dokumentus ir kitomis kalbomis. Antras klausimas buvo a, toks jeigu teisingai supratau, ar pasiūlymas gali būti keičiamas ir ar suprantama valstybės narės e, pateikė pasiūlymų, komentavo ir žinoma, pasiūlymas, komisijos pasiūlymas buvo pakeistas, kad taip, kad patenkintų daugelio valstybių narių pagėdavimus. Kitas klausimas e, buvo susijęs su techniniu komitetu ir 30-50 procentų dabartinių automobilių turės būti e, pritaikyti, aš, kad tai atitiktų ribinės vertės. Aš turiu galvoje dizelinius variklius. Toliau dėl CO2 buvo klausimas, į jį atsakys kolega o kitas buvo susijęs su teisės aktais. Suprantama, vien tai, kad teikiamas pasiūlymas, tai reiškia, kad teisės aktai yra konkretinami, nes kalbant apie dabartinius bandymus, tai vertės yra keturis kartus didesnės nei reikalaujama, taigi mes norėtume, kad teisės aktai būtų geriau gyvendinami. Toliau komi, buvo klausimas dėl tipo patvirtinimo. Mes dirbame prie tipo patvirtinimo reformos sistemos ir pasistengsime, kad teisės aktai būtų labiau gerbiami, kad būtų veiksmingiau įgyvendinami, bus reformuota tipo patvirtinimo sistema, bus įvesti e, įvairios, įvairūs saugikliai, komisijos priežiūra numatyta. Ir atsižvelgdami į įvykius, siekdami įgyvendinti teisės aktus ir numatėme tokias priemonės. Pono Gebrandi klausimas dėl spaudu, pranešimo spaudai reikėtų suprasti, kad praktiškai emisijos pirmiausiai bus sumažintos bent e, iki perpus, o dviejus, ir, o po to iki keturių. Ir kad galėtume greitai gyvendinti šias sudėtinės dalis, tai turėtume prisiminti, kad dabar RDA ribos nėra nustatytos, taigi reikėtų atsižvelgti į dabartinę situaciją kuriame, kurioje nurodyta 400 mg kilometrui dėl sąžiningos konkurencijos. Tai, kad automobiliai atitinka teisės aktus, tai nereiškia, kad yra, jie atitinka tas vertes įprastomis važiavimo sąlygomis. iš tikrųjų jos yra keturis kartus didesnės nei numatoma teisės aktuose, dabar yra 400 mg. Taigi, jeigu automobilis atitinka teisės aktus, tai nereiškia, kad jis atitinka e, praktiškai reikalavimus kelyje realiomis važiavimo sąlygomis. Ir tuomet problema jau tampa netokia praktiška, bet teorinė. Taigi, kas nutiks 2017? Bus įvesti nauji testai, kurie papildys esamus testus ir dabar vykdomi bandomieji projektai, bet nuo kitų metų sausio pirmos dienos tie testai bus naudojami stebėjimo tikslais ir valstybės narės turės reikalingą informaciją. Minėjau, kad atsiras galimybė peržiūrėti atitikties veiksnius ir padaryti tai kiekvienais metais. Tai irgi suteiks pagrindą, kuriuo remdamiesi galėsime žinoti, kokio atitikties veiksnio reikia kaip pasiekėme, kaip nustatėme šias vertes atitikties veiksnys pagrįstas dviem dalykais. Pirmiausia, tai pačiu testavimu, o antra, testavimo ir testavimo metodu, o antras pagrįstas testavimo kelyje. Nes tuomet žinome, kokios gali būti greitėjimo sąlygos, koks kelias Komisija pateikė pasiūlymą, valstybės narės nustatė, kad šis atitikties e, rodiklis turi būti didesnis ir, kaip jau minėjau, yra, numatytas, per, yra numatyta peržiūros nuostata, nes kuo, daug, kuo labiau bus taikomi nauji reikalavimai, tuo daugiau informacijos turėsime ir galėsime e, pritaikyti atitikties rodiklį realioms sąlygoms. Dėl JAV nustatytų ribų, bet JAV yra daug mažiau dizelinių automobilių ir jų CO2 emisijos yra netokios didelės kaip mūsų. Dabar stengiuosi prisiminti, kokie kiti klausimai buvo. Buvo kalbama apie lankstumą. Aš jau paaiškinau tą e, apie atitikties rodiklį, kad tai susijęs su bandymais, su testavimais. Taigi tai yra tam tikra riba, atsižvelgiama ir į nežinomus veiksnius Ir kai dėl pati, pat, pačio atitikties rodiklių, tai ta riba gali būti skirtinga ir buvo reikalingas kompromisas ir buvo šiek tiek lankstumo. Ar reikėtų susijęti atitikties veiksnį su oro kokybę nėra tiesioginio ryšio, nes oro kokybės veiksnys, oro kokybė yra matuojama remiantis globaliomis emisijomis. Taigi tiesioginio ryšio nėra, bet reikėtų paminėti tai, kad e, atitikties rodiklis daro poveikį NOX išmetalams ir jau vien RDE įvedimas padės sumažinti emisijas, nes nuo 400 gramų bus mažinamos vertės iki 24 maždaug miligramų kilometrų ir tai vos ne pusė dabartinės vertės. komisija ketina peržiūrėti tipo e, patvirtinimo sistemą. Ką komisija darytų tuo atveju, jeigu parlamentas nutartų nuspręsti, kad komisija viršė savo įgaliojimus. Na, aš negaliu vertinti komisijos elgesio tokiu atveju, kai tas elgesys dar nebuvo pastebėtas. Na, o jeigu taip nutiks, tuomet turėsime apsvarstyti. Regis Kol kas tiek atsakymų. Well, were... Jeigu gerai prisimenu, dar buvo klausimas dėl CO2. Okay. I don't know if I remember well, but... Jeigu gerai prisimenu. Owen. Pone Howen. Ačiū. Ačiū pirmininkė, tikrai jūs prisimenate geriau nei aš. Na, gal buvo keletas tokių pus, pu, klausimų, nepilnų klausimų dėl atitikties NOX. Buvo teigiama, kad tai apie, buvo lyginamos išlaidos lyginant su CO2 išmetimais. Na, iš tikrųjų, aš negaliu dabar atsakyti į tą klausimą, bet panagrinėsiu ir tuomet atsakysiu. Ir dėl CO2 gal Grau generalinio direktorato kolegos galėtų geriau palyginti tas atitikties, su, atitikti, su reikalavimu laikymusi susijusias išlaidas. Dar kitas klausimas buvo kažkiek susijęs su situacija JAV, jeigu teisingai supratau. Ir Jau buvo paminėta, kad JAV tikrai yra standartai dėl CO2, labai le, sunku juos, labai sunku lyginti JAV automobilius nuo europinių automobilių dėl to, kad jie visai kitokie. Ir ICCT yra pateikusi dokumentų, kurie rodo, kad ES teisės aktai yra griežtesni tuo atžvilgiu nei JAV dėl NOX ir dėl CO2 klausimai, tai istoriškai žiūrint atsakymas būtų tai, bet dabar skirtumas mažėja, nes dabar yra labai gerų benzininių variklių ir taip pat ir dizeliniai varikliai ir tobulėja, taigi atotrukis labai nedidelis, jis mažėja ir jeigu bus įdomu, aš pasidomėsiu ir pateiksiu informaciją vėliau. Ačiū. Ačiū. Gal ponas Gerbrandi norėtų dar ką nors pasakyti, prašau. A, galėčiau duoti papildomą klausimą. Jeigu aš kiekvieną savaitę uh, pavoksiu po penkis Apple produktus ir mane e, sugaus policija ir aš dėrėsiuosi su policija ir sakysiu, kad ateityje aš pavoksiu tik po tris. Tai pagal kom, anot komisijos tai nepaprastai, tai būtų didelis progresas šioje situacijoje. Čia pirmas klausimas. Antras. Jei teisingai suprantu, nuo dabar iki 2018 sausio galios du testai. Ir abiejų testų rezultatai bus prieinami, taigi situacija gana sudėtinga. Bet jūs kalbate apie e, vidutinį emisijų dydį, tai yra 400, 400 mg, tai bus kiekis, kuris bus leidžiamas per kitus du metus. Tai reiškia, kad per kitus du metus galios e, toks atitikties veiksnys, kuris lygus penkiems. Kolegos, aš laukiau daugybės prašymų e, leisti užduoti papildomą klausimą. Žinoma, kad visi nori užduoti papildomus klausimus. Jeigu pagėdavote, galime tęsti, bet e, turėsime e, paskirti kitą laiką diskusijoms, bet nes akivaizdu, kad mm, išgirsti atsakymai mūsų netenkina ir mes norime užduoti papildomų klausimų. Bet manau, kad visi išsakė savo nuomonę šiuo klausimu, susidarė nuomonę šiuo klausimu ir tikriausiai e, šį klausimą svarstysime ir kitose susitikimuose su komisija, nes kol kas diskusijos nėra baigtos. Vėl prašyčiau kolegų neuždavinėti papildomų klausimų, nes mums reikia aptarti kitus darbo tvarkės klausimus. Sutikiu galimybę komisijai reaguoti ir uh, klausimo svarstymus baigsime iki kito karto. Ačiū. Pirmininką bandysiu atsakyti, neišprovokuodamas papildomų klausimų. Nekomentuosiu dėl Apple gaminių, bet dėl atititieks veiksnio norėčiau kažką pasakyti, nes atitikties veiksnys yra ne penki. Mes e, taikome galiojantį testą ir gamintojai, kurie tiekia automobilius į rinką, e, tą testą naudoja. Tačiau tas visas nėra tobulas, mes jį tobuliname. Niekada ne, ne, nebuvo leidžiamas mm, e, atitikties veiksnys lygus penkiems Dabar pradedame taikyti važiavimo realiomis sąlygomis testą ir taikome atitikties veiksnį tam tikro dydžio. Bet neteisinga sakyti, kad jis lygus penkiems. Mes įgyjame daugiau patirties e, darydami tuos testus ir e, tai pereinamasis laikotarpis gamintojams jie turi pritaikyti savo gamybą ir savo modelius. Tai, bet atitikties veiksnys tikrai nėra lygus penkiems. Okay. We close the discussion. Ačiū, tuomet diskusijos šią temą baigtos ir periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai klausimo žodžiu dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje. Tai klausimas žodžiu, kurį draugė uždavė Bas Eikut ir Karl Heinz Florence prašau abiejų autorių, pas, pas, atsiklausiu, kuris nori iš jų pirmas kalbėti. Pirmininkė, aš mielai pradėsiu. Karl Heinz, palūkėkite minutėlę. Mėly kolegos, mes baigiame diskutuoti ankstesnių darbo atvarkės klausimų. Jeigu norite išeiti iš salės, taip ir padarykite. Bet dabar mes tęsime savo darbą ir aš norėčiau paraginti visus laikytis tylos. Prašom, Karl Heinz. Labai ačiū. Europos parlamente jau nekarta buvo kalbėta apie žiedinę ekonomiką, e, nekarta buvo kalbėta apie trigubą A standartą ir taip toliau. Ir e, nekarta buvo kalbėta apie tai, ar sėkmingai Europa sugeba perdirbti jau panaudotus išteklius. Ir Buvo nusiųstas net ir laiškas komisijai, kur mes teiravomės, ar valstybės narės čia eina teisinga linkme, ar jos teisingai įgyvendina teisės aktus dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Ar neatsitinka taip, kad nelegaliai yra gabenamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos į perdirbimo vietas Europoje ir už Europos ribų. Ar nėra taip, kad nesilaikoma nustatytų tikslų? Ir buvo atliktas tyrimas, kurios rezultatai patvirtino mūsų nuogastavimus, be abejo, komisijai žinomi to tyrimo rezultatai ir mes būtumėm labai dėkingi komisijai, jeigu ji mus informuotų, kokiu keliu mes dabar einame. Kodėl mums, pirmininkė, tai yra taip svarbu? Kartu su komisaru Vela mes dažnai kalbame apie žiedinę ekonomiką ir kalbame apie tikrai nuostabius dalykus. Bet yra konkrečių klausimų dėl trigubo A, senų automobilių ir taip toliau. Ir į tos klausimus neatsakoma. Dabar iš naujo e, rengiamos konsultacijos su visuomenė. Man įdomu sužinoti iš komisijos konkrečiai, kokia yra situacija. Ačiū. Toliau kolega Eikalt. Dėkoju. Mano uh, E, kolega Kalin Heinz e, viską labai puikiai papasako vokiškai, tai kodėl dabar turėčiau viską kartoti angliškai arba olandiškai. Labai ačiū, o dabar pasiklausykime komisijos. Julija Garcia Borkės e, skiriaus vadovas pas mus ir atvyko ir suteiksime žodį tam, kad jis pateiktų atsakymus. Labadiena. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti šio klausimo autoriams. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir padiskutuoti apie tai, kokie iššūkiai mums dabar kyla ir kaip tinkamai turėtumėm tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Kaip žinia, Dabar atliekų vis didėja ir e, reikia vis daugiau tokių atliekų surinkti. Pateiktas klausimas žodžiu yra labai platus. Tiesą sakant, tai nėra vienas klausimas, tai yra tiesiog penki klausimai. Jie apima labai daug įvairių aspektų susijusių su elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvos įgyvendinimu. Tai yra vadinamoji WE direktyva. Aš pabandysiu klausimus atsakyti pailiui, pabandysiu jos atsakinėti nuosekliai, bet ir tikiuosi, kad neliks joks klausimas neatsakytas. Taigi, visų pirma, kokias išvadas padarė komisija dėl CVT tyrimo? Tiesą sakant, e, šio tyrimo rezultatai mūsų nenustebina. Mes turėjome daug tiesioginių ir netiesioginių įrodymų, liudienčių, kad nemažai elektros ir elektroninės įrangos atliekų yra neteisėtai e, e, perdirbimas ES arba eksportuojamos kitur. Ir tai reiškia, kad reikia sustiprinti kontrolę, o taip pat ir inspekcijas. Teisės aktai jau egzistuoja, tokių jau turime, jau yra peržiūrėjama direktyva, tačiau teisės aktai turi būti veiksmingai gyventinami. Visų pirma, pasakysiu, kad UI direktyva elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvoje kalbama apie tai, kad negalima eksportuoti neveikiančios įrangos atliekų į besivystančias šalis. Jeigu yra įtariama, kad vis dėlto e, tokios atliekos nelegaliai gabenamos, tuomet reikia atlikti inspekciją ir e, yra ir dar vienas įrodinėjimo pareigos e, pakeitimo instrumentas. Tai reiškia, kad įrangos turėtojas turi įrodyti, kad ta įranga iš tikrųjų yra naudojama kaip įranga ir kad tai nėra atlikos. Taip pat nesiniai buvo pakeistas atliekų gabenimo reglamentas. E, e, Sausio pirmą dieną įsigalios šio reglamento pakeitimai ir jie suteiks dar daugiau galių inspektoriams. Na, o nuo 2017 metų sausio pirmos dienos valstybės narės turi pateikti inspekcijų planus. Jos turi užtikrinti, kad bus atliktas bent jau minimalus patikrinimo arba inspekcijų skaičius. Na ir ko gero net nereikia sakyti, kad nacionalinės institucijos yra atsakingos už atliekų inspekciją. Čia tam tikros funkcijas tenka ir policijai. Kitais metais komisija pradės atitikties skatinimo iniciatyvą susijusią su WE direktyva bus keičiamasi geriausia turima praktika dėl tokių atliekų rinkimo ir perdirbimo ir kovos su nelegaliu atliekų gabenimu. Mes ketiname bendradarbiauti su Europos aplinkos inspektorių tinklu, kuris jau įgyvendino nemažai projektų, kovodamas su neteisėto atliekų gabenimu. Taip pat Mes atsižvelgsime į šio tinklo turimą patirtį, rizikos vertinimą ir inspekcijų planus, kaip kad numatyta atliekų gabenimo reglamente. Vienas iš mūsų partnerių yra ir Europolas. Mes dirbame Europolo darbo grupėje tyriančioje nusikaltimus gamtai susijusius tarša. Ir e, ši grupė yra įsikūrusi Lyon mieste. Taip pat mes skatiname e, glaudesnį tarpusavę bendradarbiavimą. Taip pat remiame tokius projektus, kurie padėtų stiprinti besivystančių šalių pajėgumus. Taip pat vykdome bendradarbiavimą muitinių srityje su Kinija ir didžiausią dėmesį skiriame būtent atliekų gabenimui. Na ir galiausiai norime Jūs patikinti, kad imamės ir tarptautinių veiksmų, ypač kurdami ir gyvendindami e, techninės gairias. Ir tos gairės jau buvo derintos e, Bazilio konvencijos šalių susitikime šiais metais. Kaip yra, kaip valstybės narės įgyventina direktyvą, WE direktyvą, kaip jos e, pasiekia atliekų surinkimo ar perdirbimo inspekcijų arba patikrinimų tikslus. Čia visų pirma norėčiau pasakyti štai, ką šioje direktyvoje, tiksliau direktyvos septintame straipsnėje yra numatytas bendras atliekų surinkimo e, tikslas, tai yra surinktų atliekų kiekis kilogramais vienam gyventojui. Ir galiu pasakyti, kad bendra padėtis tikrai nėra prasta. E, per paskutinius e, apskaitos metus, 2013 metus, mes remdamėsi Eurostatui pateiktais duomenimis galime pasakyti, kad tik penkios valstybės narės nepasiekė surinkimo e, tikslo. Na ir dar, bet tos penkios valstybės narės yra labai arti surinkimo tikslo. Dėl atliekų e, surinkimo ir perdirbimo e, tikslo, kuris yra išdėstytas UI direktyvos penktajame priede. Vis dėlto trys valstybės narės nepasikė tikslo dėl komunikacijos įrangos. Taip pat yra valstybių narių, kurios nepasikė tikslo dėl automatinių dispenserių. Ir keletas valstybių narių nepasikė e, tikslų dėl informacinių technologijų ir komunikacijų technologijų. Kalbant apie ataskaitinį laikotarpį, nuo 2005 iki 2010, nuo 2010 iki 2012 metų tai buvo užregistruoti 2500 nelegalių atliekų gabenimo atvejų. Iš visų e, tirtų atliekų gabenimo atvejų 15 procentų jų buvo e, neteisėti. Mes pastebėjome, kad yra daugiau e, e, tokių nelegalių atliekų gabenimo atvejų, bet tai nebūtinai reiškia, kad situacija prastėja. Tai reiškia, kad yra sugriežtintos inspekcijos ir kad buvo tiesiog daugiau aptikta nelegalių atliekų gabenimo atvejų. Dabar pereisiu prie ketvirtojo klausimo. Buvo teirautasi Kaip bus pasiekti bendri atliekų surinkimo tikslai 2016 metais? Taip pat mūsų šiame klausime teiraujamasi, ar komisija pas, pasiūlys atskirus surinkimo tikslus atskiroms kategorijoms. Turiu pasakyti, kad mes jau pradėjome studiją arba tyrimus ir analizuojame tokių taisyklių veiksmingumą. Dėl to, ar įmanoma bus pasiekti naujus surinkimo tikslus 16 arba net 20 metais? Mes atlikome tyrimą ir e, jo rezultatai dar nėra paskelbti, bet e, tie rezultatai rodo, kad kai kurios valstybės narės ko gero nesugebės pasiekti šių tikslų, jeigu jos neištaisys kai kurių direktyvos įgyvendinimo spragų. Pavyzdžiui, ne apie visas surinktas atliekas yra e, pranešama ir ne visą laiką yra pakankamai įgyvendinimo ir stebėsenos pajėgumų. Čia kalbu apie e, dešimt valstybių narių, e, kur surenkama mažiau negu 30 procentų per tuos metus susikaupusių e, WAI atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Na ir be abejo, mes E, šį klausimą kelsime, kai gyvendinsime atitikties skatinimo iniciatyvoje. Jau sakiau, kad šios iniciatyvos imsimės kitais metais. Studijos metu taip pat buvo vertinama galimybė nustatyti individualius tikslus tam tikroms kategorijoms. Tyrimas taip pat rodo, kad tokie atskiri individualūs tikslai gali būti uh, naudingi iš ekonominės aplinkosaugos socialinės pusės. Tačiau taip pat reikėtų pastebėti, kad bus sunku nustatyti tokius tikslus europinių lygmenių, nes valstybėse narėse e, sąlygos tikrai labai skiriasi. Taip pat mes esame įsitikinę, kad gali būti neproduktyvu nustatyti tokius atskirus individualius surinkimo tikslus, jeigu dar nebuvo pasiektas bendras e, surinkimo tikslas. Taip pat atitinkamai Europos komisija šiuo metu neketina keisti WE direktyvos, tam, kad būtų uh, įvesda, įvesti e, individualūs tikslai atskiroms kategorijoms, tačiau valstybės narės gali pačios nusistatyti tokius atskirus tikslus atskiroms kategorijoms ir nacionaliniu lygmeniu tokie tikslai gali būti naudingi, norint įgyvendinti bendruosius atliekų surinkimo tikslus, kurie yra nurodyti UI direktyvoje. Na ir paskutinis klausimas. Kokia yra pati naujausia padėtis? dėl minimalių standartų UI atliekų tvarkymui. Europos standartizacijos organizacija yra įpareigota parengti europinius standartus. Šiuose standartuose turėtų būti atsižvelgta į atliekų tvarkymą pagal UI direktyvą ir į dabartinę padėtį. Čia turėtumėm parengti tokius standartus, kaip atliekų parengimas perdirbimui ir tie standartai turėtų pasirodyti kitais metais. Bus remiamasi jau anksčiau paskelbtais standartais. Čia noriu paminėti bendrosius standartus dėl UI atliekų tvarkymo, taip pat lampučių tvarkymo Čia taip pat paminėčiau WE atlieka su katodiniais vamzdeliais. Taip pat bus nustatyti standartai dėl e, taršos lygio e, susijusios anglies dalelėmis ir lakiosiamis anglies dalelėmis. Taigi mes tikimės, kad bus nustatyti tokie standartai, UI atliekų tvarkymui ir kai bus baigti renkti šie standartai, tai tuomet mes ketiname patvirtinti deleguotą aktą tam, kad pripažintumėm e, tokių standartų ekvivalentiškumą UI e, atliekų tvarkymui visose valstybėse narėse. Tai taip, pirmininkė, labai trumpai viską papasakojau. Atleiskite, gal kai kuriais klausimais ir, ir truputį išsiplėčiau, bet turiu pasakyti, kad pateiktas klausimas buvo daugiau ne klausimas, bet ištisas klausimynas. Aš tikiuosi, kad atsakiau į tos konkrečius klausimino klausimus. Ir kaip jau sakiau pradžioje, jeigu dar liko kažkas neaišku, tai melai dar patikslinsiu. Ačiū. Ačiū Jums. Nežinau, Ar kolegos dar norėtų užduoti klausimų? Kerlains. Labai ačiū už tokį išsamų atsakymą. Dėl valstybių narių. Buvau pateikęs klausimą, jūs sakėte, kad valstybėse narėse padėtis labai skiriasi bet gal galite plačiau papasakoti, ar yra tokių valstybių narių, kurios yra pirmūnės, pažangesios ir yra silpnesnių valstybių narių, kurios atsilieka. Galbūt yra tokių valstybių narių, kurios yra dideli uostai, iš kurių lengva atlikas eksportuoti. Taip pat jūs sakėte, kad reikia sustiprinti kontrolę, tikrai tai suprantu, bet kurioje vietoje jūs norite kontroliuoti? Uh, Kaip manom, manote, gal reikia geriau motivuoti valstybės narės atlikti geresnę kontrolę, ar komisija pati kontroliuos? Mane domintų atsakymas į tokį klausimą. Taigi, kas turi geriau kontroliuoti? Ir koks vaidmuo tenka 3A standartui, priemant teisės aktus, Ar tai yra esminis dalykas, ar kažkoks tai sudėtinis aspektas, kuris galėtų būti panaudotas? Tai što, štai koks mano klausimas ir dar kartą labai ačiū už tokius rimtus atsakymus. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už labai ištamius atsakymus, sako ponas Eikaut. Tikrai dėkojame už juos vis dar lieka didelis politinis klausimas, ko siekiame. Visi šie klausimai, teisinė bazė dėl atliekų, tai nenauja ir problema nenauja. Tyrimas dar kartą parodo, kokia yra ta problema, bet ji yra žinoma norėčiau, kad komisija pasakytų, jog po trejų metų vėl apie tą patį nekalbėsime. Dėl to, kaip teisiškai reikėtų elgtis, mums kelia nerima tai, kad tai išlieka problema. Suprantu, kad yra daug kitų klausimų ir juos reikia spręsti, ačiū už atsakymus, tačiau norėtųsi, kad šis klausimas būtų išspręstas ir po trejų metų prie jų negrįšime. Kalbant konkrečiau kaip teigėte atsakymę, šis dalykas yra labai svarbus žiedinėje ekonomikoje. Gruodžio pradžioje bus pateiktas naujas pasiūlymas dėl žiedinės ekonomikos. Gal galėtumėt patikslinti, kurie klausimai bus žiedinės ekonomikos paketo sudėtinė dalimi, kad būtų galima išspręsti tuos klausimus. Gal galėtumėte pasakyti, kas jau rengiama Taigi, kada galėtume tikėtis daugiau informacijos dėl to? Ačiū. Dėkoju. Gal kiti kolegos norėtų užduoti klausimų? Ne. Tuomet komisija. Ponas Florins uždavė klausimą ir regis jis kalbėjo apie neteisėtą vietlėkų eksportą. Ar yra kokiu nors pilkųjų zonų Europos Sąjungoje? Impel atliko darbą ir nieko naujo kad pagrindiniai keliai, pagrindiniai netiesiogi, neteisėto eksporto keliai, kaip elektroninės atliekos palieka ES, tai per didelius, oro, per didelius uostus. Ir turėtume sutelkti darbą atitikties dėl inspekcijų būtent ten. kai dėl perdirbimo ir surinkimo, tai skirtumai tarp valstybių narių yra dideli. Kaip minėjau, atitikties skatinimo iniciatyvos metu, kurią pradėsime kitais metais, ypatingai susitelksime ties spragomis, kurios yra tarp valstybių narių ir susitelksime, didžiausią darbą dirbsime su tomis valstybės narės, kuriuose rodikliai yra praščiausi. Ir tai ne pirmoji iniciatyva, kurią pradėsime. Dabar vyksta atitikties skatinimo iniciatyva dėl komunalinių atliekų Taip pat tokia pati iniciatyva yra vykdoma dėl pavojingų atliekų. Sprendžiame su statybos ir griovimo darbų metu susidarančių atliekų klausimus. Mes taip pat patirime didelių problemų dėl ELV ir jų nustatymo ir šios atitikties skatinimo iniciatyvos yra labai naudinga priemonė. Pirmiausia, nustatome įgyvendinimo spragas, po to įvertiname situaciją 28 valstybėse narėse ir nustatome sprendimus, remdamiesi su atliekų tvarkymu susijusią praktiką. Dabar pereisim prie antro klausimo. Darome viską, ką galime. Daug pastangų dedame kad pagerintume teisės aktų įgyvendinimą ir negalime duoti šimtų procentų patikinimo, kad po trijų metų visos problemos bus išspręstos, tačiau esu įsitikinęs, kad per ateinančius metus pasieksime didelės pažangos. Kalbant apie žiedinę ekonomiką, nedaug ką galiu apie ją te pasakyti. Esama konkrečių pasiūlymų. Juos pateiks komisija kaip sudedama į žiedinės ekonomikos paketo dalį. Galėčiau patvirtinti, kad siūlysime priemonės, su kurių pagalba E, spręsime šias problemas, kurios yra labai svarbios tvarkant elektros ir elektronikos prekių atliekas. Atliksime palyginimo, trukmės, pakartotinio panaudojimo aspektus nes tai yra labai svarbus dalykai, kalbant apie elektroninę įrangą ir jos atliekas, pasiūlysime renk, e, sukurti rinką antrinėms žaliavoms, kad būtų teikiama paskata rinkti ir perdirbti WE atliekas. Taip pat galime į teisėkuros pasiūlymą įtraukti mažiausius reikalavimus ir tai irgi labai svarbus dalykai, kai kalbame apie jį atliekų valdymą, nes, kaip žinote, esama tam tikrų sistemų, Europos Sąjungoje ir tos sistemos yra skirtos elektros ir elektronikos atliekų tvarkymui. Ir tais atvejais, kai e, surinkimas tinkamai neveikia. Žiedinės ekonomikos pakete dėje mes konkrečių detalių dar neturime dėl to, kokios priemonės bus siūlomos, bet bus daromas e, teigiamas poveikis elektros ir elektronikos atliekų tvarkymui ir prevencijai. Ačiū. Ačiū. Na, o dabar galime baigti šio klausimo svarstymą ir galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra klausimas žodžiu dėl retų vėžio formų. Ir mes keisimės nuomonėmis su komisijos atstovais. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjai Dacijano Oktavija Sarbu. Ačiū pirmininkė. kiekvienais metais 450 tūkstančių Europos piliečių yra diagnozuojamos retos vėžio formos. Žodis retas netaip dažnai naudojamas, nes iš tikrųjų dabar jau šie tai nėra taip reta, nes tai sudaro 20 procentus visų naujų susirgymo vėžio atvejų Europoje. Po penkerių metų išgyvenimo, išgyvenimas yra mažesnis. E, nei e, kalbant apie tos žmonės, kurie patiria retos formos vėžius. Ir 18 procentų didesnis yra išgyvenimas tų pacientų, kurie serga įprastinės formos vėži, vėžio formomis. Dauguma žmonių, kurie serga retomis vėžio formomis, patiria galvos ir vėžio galvos ir kaklo vėžį. Ir dėl šios e, priežasties išgyvenimo lygis yra daug mažesnis į 47 procentų. E, kai dėl išgyvenimo yra skirtumų susijusių su sveikatos priežiūra, yra skirtumai ir valstybės, tarp valstybių narių rytų Europoje po penkerių metų išgyvena tik 27 procentai pacientų, kai apskritai Europoje išgyvenimo lygis siekia 40 procentų. Šie skaičiai rodo liūdną tikrovę, nes tai yra aiškus įrodymas, kad jeigu vėžys nustatomas pakankamai anksti ir jeigu tinkamai gydomas, tai išgyvenimo lygis padidėti gali iki 80-90 procentų. Todėl ankstyva diagnozė ir vienodos galimybės gauti gydimą turi būti užtikrintos visoje Europos Sąjungoje e, kad ir tiems žmonėms būtų suteiktas realus išgyvenimo šansas. E, Europos e, kalb, komisija turėtų nustatyti vienu suteikti galimybę sergantiems galvos ir kaklo vėžių. Taip pat turėtų būti centrai, kurios būtų galima kreipti sergantiesiems. Dabar norėčiau užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, kokiu veiksmu ketina imtis komisija, kad galėtų padėti valstybėms narėms laiku diagnozuoti šias ligas ir jas tinkamai gydyti. Ypač kalbu apie tas retas vėžio formas, E, kurioms yra veiksmingas gydimas, tačiau ne visada būna sveikatos priežiūros infrastruktūra ir kaip bus pasinaudojama tais projektais, kurie yra finansuojami iš ES lėšų, kad būtų nustatyti mažiausiai privalomi reikalavimai ES lygmenių šiems pacientams ir kaip komisija ketina įgyvendinti stebėseną tokių standartų stebėseną ir poveikį pacientams. Ačiū. Ačiū. Komisijos vardu išklausysime pono Michael Huber. Prašau. Ačiū. Čia aš. Ačiū už šį klausimą apie retas vėžio formas Tai susijęs su mūsų tyriamuoju darbu, e, tyriant viešinius susirgymus ir kitus chroniškus susirgymus. Ir tokių susirgymų e, skaičius sudaro ketvirtadalį visų viešinių susirgymų Europoje. Tai yra re, retos vėžio formos. Ir remiantis anksčiau finansuotų atliktų darbų ir bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, mes žinome, turime informaciją e, apie aktualiausius aspektus ir, ir kaip, e, kiek laiko praeina nuo diagnozės iki gydimo pradžios, remiantis klinikiniais tyrimais. E, klinikiniai tyrimai atlikti nedideliam skaičiui, pasiremiant nedideliu skaičiumi pacientų, taip pat e, egzistuoja registrai bei audinių bankai tokiems atvejams. Iš tikrųjų, e, žmonės sergantis retomis vėžio formomis rečiau išgyvena nei tie, kurie susirga paplitusiomis vėžio formomis. Ir, žinoma, nevienoda padėtis valstybėse narėse yra svarbus veiksnys kalbant apie tai. Dėl prevencijos nėra konkretaus požiūrio į retų vėžio formų prevenciją, bet Europos kodekse dėl kovos su vėžiu e, rekomenduojama imtis konkrečių priemonių dėl galvos ir kaklo vėžio. Tai ypač susijęs su E, tabako gaminių naudojimo, alkoholio vartojimo, e, tai, taip pat e, buvimu saulėje. Tai apsprendžia susirgymus. Kai mes raginame valstybės narės tobulinti savo sveikatos apsaugos sistemas įvairiomis priemonėmis. Ir turiu omeny pacientų teisų direktyvos įgyvendinimą tarp valstybinių mastų. Taip pat dabar rengiami Europos e, referenciniai tinklai, kurių, kuriuose kur, ypač dėlis dėmesys e, bus skiriamas retoms lygoms. Ir, ir būtent tokie tinklai apims ir akcentuos ir retų vėžio formų prevencija. Galimybę ga, užsitikrinti veiksmingą gydimą, taip pat reikalingus vaistus bus užtikrinima per Europos autorizavimo mechanizmą ir tik 16 procentų visų leidimų, kuriuos išduoda vaistų agentūra, yra skiriami retų vėžio formų gydimui kalbant apie novatoriškus e, vėžio e, gydimui skiriamus vaistus, tai situacija šalise nevienoda. Ir mes iš tikrųjų ėmėmės projektų, kuriuos jūs minėjote savo klausimuose. E, kuriame RECANET tinklą, remdamiesi anksčiau gyventintų projektų, kuris buvo finansuojamas iš ES sveikatos apsaugos programos ir tobuliname informaciją apie tai, kaip paplinta, kaip, kaip galima susirgti retų formų vėžių ir taip pat e, ypač akcentuojame e, vaikų e, susirgymus retomis vėžio formomis. Žinoma, yra įvairių produktų ir, ir kit, įvairių gaminių novatoriškų metodų, kuriuos taip pat finansuojame per įvairius tyrimus. Mes norime pasitelkti tinkamesnę struktūrą, spręsdami šį klausimą. Yra, kaip žinote, egzistuoja e, retų lygų ir retų vėžio formų strategijos, tačiau, kad jas abi susijėtume, įgyvendindami sveikatos e, apsaugos veiksmų programą 2015-aisiais pradėjome naują bendrą iniciatyvą skirta ret, ret, retoms vėžio formoms. E, sutelkėme atsakingas nominuotas institucijas valstybėse narėse ir komisija nuo kitų metų pradžios suteiks galimybę valstybėms narėms dirbti drauge, pasiremiant išvadomis įvairiose sveityse, kur, kurias jūs minėjote savo klausimuose ir, ir tai susijęs su tam tikromis e, kliūtimis, kurias aš pristačiau - koordinavimas, registracija, ypač akcentuojant e, retų e, vėžio formų e, diagnozavimą vaikams. Taigi, tai numatyta 2015 sveikatos apsaugos programoje, tačiau bent tos naujos jungtinės iniciatyvos diskusijos prasidės atitimiausiomis dienomis, e, dalyvaujant komisijai, pacientų teisų organizacijoms, kurie drauge mm, pristatys bendros veiklos apibraižas. per kitus mėnesius viskas taps aiškiau. Ir aišku, kad bendrai, kad įmantis bendrų veiksmų su valstybėmis narėmis, mes ir valstybės narės įsipareigoja rimčiau imtis šio klausimo, nes e, reto, retų formų vėžys priskirtinas viena vertus strategijoms dėl kovos su vėžiu ir kita vertus strategijoms dėl kovos su retomis lygomis. Turime dvi koordinavimo grupės, kurios dirba šioje srityje. E, tokių susirgymų koordinavimo srityje. Ačiū. Ačiū. Dabar galimybė parlamento nariams pasisakyti, pane Brastet. Ačiū noriu pritarti kolegų išreikštam susirūpinimui dėl retų vėžio formų. Visada domėjausi šia, šiuo klausimu, kai kuriomis vėžio formomis. Deja, pacientas susirgęs reta vėžio forma kenčia papildomai ir dėl to, kad susirga reta lyga ir todėl kartais dėl to iškyla papildomų sunkumų ir atsiranda neligybė, atsiranda dviejų rūšių pacientai. Deja, tos reto vėžio formos susilaukia mažai dėmesio iš institucijų, taip pat sting, mažai skiriama išteklių šių susirgymų tyrimams e, diagnozuojama, šio, šios lygos diagnozuojamas dažnai vėlai. Šiandien e, taip pat dalyvavau darbo grupėje, kuri domėjosi, kurioje buvo tyriami endokrininių sistemų vėžiniai susirgymai ir konstatuota, kad prireikia 5-7 metų, kol nustatoma tikroji lyga. Ir tai yra baisu, nes lyga progresuoja. Uh, Taip pat pacientai negauna visos informacijos, galima būtų daug, valstybės galėtų labiau e, bendradarbiauti. Reikia e, ankstyvos diagnostikos, taip pat reikia imtis prevencinių pastangų. E, komisija jau iš dalies atsakė į užduotą klausimą. Svarbiausia pasitelkti tą kuriamų referencinį, kuriamą tą referencinį tinklą, pasitelkti jo galimybės. Bet noriu priminti Europos komisijai, kad dar daug valstybių narių atsisako kurti tuos um, referencinių išteklių tinklus ir daro viską, kad tik joms nereiktų įsipareigoti e, vykdyti šios direktyvos, o jos tikslas kaip tik padėti pacientams, kurie susirga retomis vėžio formomis. Taigi noriu, kad komisija mums papasakotų, kaip ji rengėsi paspartinti e, tos direktyvos užtikrinimą, įgyvendinimą ir kaip ji rengėsi daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos dirbtų sparčiau. Dar vienas klausimas komisijai. Klinikinių tyrimų vaidmuo vaistų tyrimai, e, retų vėžio formų atveju reikia e, labai personalizuoto gydimo ir dažnai e, atliekant klinikinius tyrimus, tyriant šiuos susirgimus, sunku rasti kandidatų, kurie dalyvautų tose klinikiniuose tyrimuose. Kaip komisija publikuoja informaciją apie tokius atliekamus tyrimus Europos mastu? Ačiū toliau, ponas Pedičinė. Grazie, prezidentė. Allora... Ačiū, pirmininkė. Aš perskaičiau socialistų e, žodinį klausimą, tikrai būtina šią temą diskutuoti. Mes irgi pritarėme, kad reikalingos gilios esminios diskusijos. Klausėje kalbama apie galvos ir kaklo e, vėžį Ir taip pat sakoma, kad dažnai e, toks vėžys yra mirtinas. Ką ketina daryti e, komisija tam, kad padėtų valstybėms narėms, tam, kad tokio tipo vėžių e, sergantis ligoniai gautų geresnį gydimą ir taip toliau. Panašu, kad viskas priklauso nuo to, Ką laikysime retų vėžių? Ir tikrai ne visą laiką yra sukurta infrastruktūra tokioms retoms vėžio formoms gydyti. Kuo mes turėtumėm remtis moksliniais duomenimis ar e, ta e, studija, e, kurią minėjo komisija, RERCARE tyrimais? Iš viso tokių vėžių yra 250. Pirmąją e, tokio e, vėžio grupę sudaro e, karčianomos, nosies vėžys, epitelio vėžys. Toliau kalbama apie nuseriklės vėžį ir toliau kalbam apie kitus e, galvos ir kaklo e, vėžio tipus. Yra daugiau kaip 300 patologijų, kurios galėtų būti pavadintos galvos ir kaklo vėžiu. Tos patologijos yra labai aiškiai apibrieštos, tos patologijos yra e, gyjamo, gydy, gydomos radioterapija, chemoterapija ir taip pat yra dažnai e, taikomas kombinuotas e, e, gydimas, yra skiriamos skirtingos vaistų dozos, dozės. Taigi iš viso yra daug įvairių retų vėžio formų. Ir kai kurios tos vėžio formos yra gydomas tikrai pačiamis pažangiausiamis technologijomis. Galbūt, kalbant apie kai kurias retas vėžio formas, tai jos jau yra dabar kuo puikiausiai gydomos, nors tai yra ir retas vėžys. Mes turime aiškiai apibriežti, apie kokias retas patologijas čia konkrečiai kalbame. Lėšos turėtų būti skirtos toms retoms vėžio formos, formams gydimams, gydimui, kuriams dabar nėra numatytas terapinis gydimas. Ačiū už klausimus. Jie tikrai labai aktualūs. Akivaizdu, kad jeigu pažvelgtume į tai, kokie sprendimai yra priimti valstybėse narėse, tai galėtume tik patvirtinti, kad tai ir yra jų atsakomybės rytis. Ir mes labai sėkmingai skatinome šalis kurti nacionalinius kovos su vėžiu planus kad būtų galima vertinti nu, vėžio plitimo kontrolės klausimus ir kad valstybės narės galėtų bendradarbiauti. Suprantama, kartais užtrunka tie procesai ilgiau, bet labai svarbu e, turėti galvoje ir Europos referencinį tinklą ir įvairios šalis skatina bendradarbiauti, keistis informaciją. Dabar iš tikrųjų yra geras impulsas judėti pirmin. Ir matysime, kokį poveikį tai turės ir šiai sričiai. Tačiau manau, kad darbas juda pirmin. Gana greitai. Dėl referencinių tinklų reikėtų paminėti ir valstybių narių prisimtus įsipareigojimus. Taigi reikalai juda net jeigu oficialiai valstybėms narėms negalime daryti spaudimo ir raginti jas judėti pirmin. Dėl klausimo susijusio su apibrieštimi. Iš tiesų, dabar mm, apibrieštis ir sąrašas, kuris buvo parengtas vykdant projektą, yra ir ta apibrieštis yra tik pradinė yra 168 skirtingos retų vėžio formų grupės. Tai yra kiekybinis žingsnis pirmin, e, imdamiesi bendrų veiksmų mes galėsime e, dirbti matysime, kaip reikėtų vertinti tam tikras vėžio formas, kurioms reikėtų skirti prioritetą. Ir tai vyksta ir dabar, kai kalbame, o per kitas savaitės ir mėnesius bus nustatytas bendrų veiksmų turinys e, dėl e, klinikinių tyrimų, tai kolegija atsakys į šį klausimą. Ačiū. Akivaizdu, kad kalbant apie klinikinius tyrimus, e, reikėtų minėti tik anksti direktyvą įgyvendinimo etapą, nes teisės aktas buvo patvirtintas neseniai ir artimiausioje ateityje matysime, kokį poveikį daro šis teisės aktas, nes jame yra nurodyta daug įvairių dalykų, kurie turėtų palengvinti klinikinius tyrimus ir bus nustatytas vieningas e, pradinis taškas atliekant visus klinikinius tyrimus, tai turės paspartinti procesą ar procedūras. Dėl konkrečių klinikinių tyrimų šiuo metu atliekamas didelis darbas, dirbame kartu su Europos vaisto agentūra ir su komisija. Mes nagrinėjame savo sistemas, kaip galėtume e, teikti paramą sistemoms ir ten, kur galime, stengiamės e, dirbti greičiau, neprarasdami e, kokybės ir saugos tikslų. Bet mes dirbame daugiau nei diskutuojame apie retas vėžio formas. Ačiū Jums, ačiū už įdomią diskusiją, ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū komisijai. O dabar Perėsime prie kito klausimo ir tai yra keitimasis nuomonėmis Europos komisija ir Europos vaisto agentūra EMA tema pediatrinių tyrimo plano išimčių sąlygų nustatymo tvarka. Ir pirmiausiai norėčiau suteikti žodį darbo grupės bendra pirmininkėms. Ir pirmiausia kviečiu pona Peterle. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad dalyvauja komisijos ir Europos vaistų agentūros atstovai komitete e, po pediatrinio reglamento aptarimo konferencijos metu vaikai vis dažnai dar e, gydomi tokiais vaistais, kurie nėra tinkamai išbandyti ir dauguma, daug iš jų vis dar gydomi eksperimentiniais vaistais. Taigi klausimas iškyla, ką reikėtų daryti. 40 procentų e, pediatrijo taikomų vaistų nėra tinkami ir tai yra viena iš pagrindinių vaikų lygų priežasčių kryptimi. Taigi mes turime užtikrinti, kad būtų vaistai skirti vaikams. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Pone Sabinjulichė, prašau. Yes, thank you very much. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad mus pakvietėte į šią diskusiją šiuo tikrai labai svarbu klausimu. Be abejo, klausimą reikėtų e, sieti su vaikams skirtų vaistų reglamentu. Ir tai yra tikrai gana pažangus teisės aktas. Turiu pasakyti, kad mes kalbame apie penktadalį gyventojų. Penktadalis visos populacijos yra vaikai. Ir kaip uh, E, žinome, e, vaikai nėra, neturėtų būti laikomi tik tais mažai saugusiais, jie turi ir specifinių poreikių. Mes pradėjome konsultacijų procesą dėl geresnių vaistų vaikams ir pastebėjome, kad nepaisant koks yra vaikų amžius, kokios yra lygos, dažnai vaistai naudojami ir ne pagal paskirtį. Ir buvo sakyta, kad dėl, dėl tokios stacijos yra kalti ekonominiai faktoriai, kai kada ir gydytojai. E, Rėmėsi klinikinė patirtimi. 2006 metais pediatrijos reglamentas buvo patvirtintas ir anomet buvo e, patvirtinta daug instrumentų. Mes dabar galime plačiau pakalbėti apie pediatrinių tyrimų planą. Kaip žinia, komisija 2013 metais paskelbė pažangos ataskaitą. kur kalbama apie tai, kaip sėkmingai yra įgyventinamas teisės aktas, kokiu instrumentu buvo imtasi. Taip pat kalbama apie tai, kad Europos vaisto agentūra subūrė mokslinį komitetą. Taigi buvo sukurtas tam tikras pagrindas darbui tam, kad būtų galima supaprastinti pediatrinis tyrimus ir pediatriniai tyrimai e, tapo neatskiriama produkto kūrimo dalimi. 2013 metais mes jau supratome, kad yra kuriama daug žadančių produktų e, e, įvairioms lygoms. Buvo kuriama daug um, kokybiškų produktų. Žinau, kad neižiūrite diagramos dešinėje, bet apie 10 procentų tokių produktų yra tikrai labai kokybiški. Kalbant apie pediatrijos reglamentą, tai e, jo pagrindu buvo galima e, surinkti daugiau domenų apie tas amžiaus grupės, su kurias anksčiau buvo e, kreipiama mažiau, mažiau dėmesio, tai yra um, naujagimiai. Kalbant apie tai, kaip kitos skaičiai nuo 2008 metų, iš viso buvo suderinta 841 tyrimo planas, jau baigtas įgyventinti, baigti gyventinti 95 planai, Buvo e, patvirtinti ir nauji vaistai. Kaip žinia, e, vaistų patvirtinimas užtrunka ilgai. ir dabar vis dažniau jau baigiami gyvendinti pediatrinių tyrimų planai, mes pasiekėme e, apčiopiamų rezultatų, kai kalbame apie naujai patvirtintus vaistus arba tokius vaistus, kuriuos galima naudoti ir vaikams. Tokių vaistų yra 41. Taip pat e, e, jau patvirtinti vaistai, e, jau patvirtintus kai kurios vaistus buvo leista naudoti ir vaikams. Tai atsitiko 57 atvejais ir taip pat 124 atvejais buvo pagerintas vaistų dozavimas vaikams. Taigi, tai yra gana naujas instrumentas Bet 2013, 2014 ir 2015 metais jis parodė tikrai įspūdingų rezultatų. Koks yra pediatrinių tyrimų plano tikslas? E, teisinis pagrindas, teisinė bazė yra pagrista lyga, e, e, būklė ar sutrikimu ir teismas patvirtino, kad e, e, pediatrinio tyrimo planai turėtų būti pagristi ir e, suaugusiems gydyti skirtomis dozėmis. Taigi tai yra išeities taškas saugusiems skirta vaisto dozė, saugusiems skirti vaistai ir galima atmesti pediatrinį tyrimų planą, jeigu yra nustatoma, kad tam tikra lyga arba sutrikimus serga tik tai suaugę. Na, o dabar pereisiu prie pediatrinių tyrimų planų onkologijos rytyje. Kaip žinia, anksčiau tik apie 10 procentų visų pediatrinių tyrimų planų uh, E, buvo skirti e, vaikų pediatrinė onkologijai ir taip pat reikia pabrėžti, kad jokiame teisės akte nebuvo pasakyta, kad įmonėms e, neleidžiama pateikti pediatrinių tyrimų plano vaikų e, pediatrijos produktams. Taigi tai besikurianti įmonė gali pasinaudoti šią galimybę parengti pediatrijos tyrimo planus ir mes skatiname tokius, tokias įmonės kreiptis į mus ir ankstyvame etape ir e, išsiaiškinti, galbūt, kad, ar galbūt jos galėtų įnešti savo indėlį. Ir pastebėjome, kad pastaruoju metu įmonės pradeda renkti onkologinių tyrimų planus skirtus pediatrijai. Norėčiau to ir baigti. Ir kolegos iš Europos medicininė vaisto agentūros prates mano pasisakymą. Taip, iš tikrųjų dabar išklausysime e, vaisto agentūros atstovo pasisakymą. Ačiū pirmininkė, ačiū komiteto nariams. Noriu padėkoti Jums už galimybę aptarti su Jumis šią labai svarbę temą, kuri mums tikrai yra svarbi. E, mes siekiame užtikrinti geriausią rūpybę vaikų E, sveikata. Birželio mėnesį buvote surengę seminarą šią temą ir norėčiau pasinaudodama šią progą pristatyti apibrieštis, kurios yra svarbios, kalbant apie šios tyrimus. Norėčiau pradėti nuo kairės skairės pusės. Atspirties taškas tai potencialių indikacijų nustatymas suaugusiųjų grupėse. Paskui e, pas, atsirenkame įmonę, kuri yra išnagrinėjama, po to vyksta diskusijos komitetų, komitetuose. Komitetas bando išsiaiškinti, kokia lyga arba kokia būklė gali būti siejama su, to, su tokių indikacijų atsiradimu suaugusiuose, pasuaugusius. Po to e, ieškome sponsorių, kurie būtų pasirengę finansuoti tokius tyrimus. Tai yra labai svarbu, nes tai yra mm, visos logikos, e, kuria paremtas šis procesas pamatas. Žinoma, šis procesas yra susijęs su tam tikrais apribojimais. Tai yra reglamento 11 straipsnių, kur parašyta, kad išimtis suteikiame tais atvejais, jei e, turimi pradiniai duomeniai, duomenys e, leidžia daryti prielaidą, kad e, ta, tas, tie tyrimų rezultatai bus taikytini tik e, suaugusiems, bus aktualūs tik suaugusiems. Kitas svarbus veiksnys yra tai, kad kas yra būklės apibrieštis. Paėmėme apibriešti esančią komisijos komunikate. Tai yra e, situacija taikytina įv, įvairiais atvejais, kur yra aktuali įvairiais atvejais. Ir kaip jau sakiau, procesas, procesas prasideda nuo, e, nuo to momento, kai nustatome, kad e, e, tam tikros indikacijos aptinkamos pasaugusius, tuomet įmamės ir vaikų. Paaiškinsiu tai, ką pristačiau jau aukštesnėje skaidėje. Tai geras pavyzdys, pavyzdžiui, artrito, reumatinio artrito pavyzdys. E, tai yra imuninė lyga, kurią vaikai nesuserga. Bet komitetas domisi, kas tai kokie panaš, koks panašus susirgymas e, diagnozuojamas vaikams, tai yra idiopatinis artritas. Ir po to rengiamas gairės dėl chroniško idiopatinio artrito kurios apima ab, ab, abu galimus susirgymus. Ir e, jeigu e, kuriami vaistai limfoma, saugusių limfomai gydyti, taip pat tyriamos kitos lygos, kurios susijusios su vaikų susirgymais, pavyzdžiui, neuroblastoma. Ir na, mes galime rekomenduoti, paprašyti, kad būtų e, atliekami ir pediatriniai tyrimai, bet negalime priversti užsimti tokiais tyrimais, nes euro, neuroblastoma mm, yra kitoks susirgymas, kitokia būklė. Birželio 16 e, e, seminaro ataskaitoje perskaitėme, kad kad, kad e, pageidautina yra e, lygų klasifikacija, tam, kad būtų skatinami tam tikri tyrimai. PDCO visada e, bando remtis tokia visapimančia, visapjungiančia e, kondicija, kad ir apimti ir suaugusiųjų, ir vaikų tyrimus. iš tikrųjų primtinesnis terminas šiuo atveju, tai yra žemesnio ligmens kondicija, bet tai nebūtinai gali atspindėti situaciją, tai tikrą situaciją. Norėčiau pasiremti medrą pavyzdžių. ir pasuaugusius aptinkamos, pavyzdžiui, e, lygos, tai būtų įvairūs vėžiniai susirgymai. Paskui galime nagrinėti, kokie yra vaikų poreikiai, kas apsprendžia, kokios sąlygos apsprendžia būsimas susirgymą kai, kuriais, kai kuriamis vėžio formomis vaikose. Manome, kad HLT yra geras mechanizmas tokiais atvejais. Mūsų agentūra deda pastangas peržiūrėti kai kurias e, net tobulas situacijas, tai yra kolektyvinės išimties taikymą, kuris buvo pritaikytas 2015 Liepos 23. -ąją. E, svarstame galimybę e, parengti kitokią sistemą ir išsiaiškinti, kokios, kokios būsenos e, kokie simptomai aptikami vaikuose, apsprendžia, kad jie susirgs kai kuriomis lygomis, kai ta būdami suaugusiais. Ir mes neapsiribojame tais kolektyviniais, tomis kolektyvinėmis išimtimis E, kalbant apie vaistus. Bet manome, kad kuriais atvejais yra galimybė to, tokias išimtis pritaikyti. Ir dabar mažiau tokių atvejų, kuomet mums tenka pritaikyti tokias išimtis vaistams. Pereinu prie išvadų ir gal, dabar bus galimybė diskutuoti. Visiškai sutinkame, kad pediatrijos, dėl pediatrijos reglamento pasiekta tikrai labai didelį, daug pažangos e, pediatrinių vaistų tyrimuose ir kurime galima, e, nėra jokių kliūčių užsimti tokiais tyrimais, įmonės gali laisvanoriškai pareikšti tokį norą. Pediatrinės, pediatrijos studijos e, mes taip pat kitą vertus esame ribojami kai kuriuo aspektu. Mes palaikome dialogą su įmonėmis ir bandome suvokti, kokios yra tolesnės galimybės. Taip pat bendraujame ir su e, pacientų organizacijomis ir mes norėtume, kad, įvyk, kad būtų surinktos mokslinės diskusijos, kur būtų aptartas tas simptomų arba kondicijos terminas. Ačiū. Ačiū už pristatymą, o dabar suteiksiu žodį ponai Brennan. Jis kalbės e, darbo grupės bendra pirmininkės vardu, po to žodis Groset. Ačiū, kolega atsiprašo, kad negalėjau dalyvauti posėdėje ir aš jos vardu buvau paprašytas pasakyti štai ką. Pirmiausia, ačiū M atstovams, kad atvyko šiandien. Uh, pediatrijos reglamentas patvirtintas jau devyneri metai ir jis turi įtaką dėl tam tikrų lygų gydymo, vaikų lygų gydymo. Vienas rytis, kurioje yra didė, pasiekta pažanga, tai vaikystės lygos kiekvienais metais 35 tūkstančiai vaikų arba paauglių yra diagnozuojamas vėžys. Ir buvo per pastarosius dešimt metų daug pasiekta gydint saugusiųjų vėžius. Deja, dėl vaikų taip nėra. Šis dokumentas e, per, neprisidėjo labai daug bus sukurtas tik vienas naujas vaistas ir problema yra tokia, kad labai sunku gauti šimties sąlygas, jeigu parengt, kuriamas vaist, kuriamų vaistų gydomas tik tai gydomi tik tai suaugusieji, kadangi daug vėžio, suaugusių vėžio formų e, nesusirga vaikai ir atvirkščiai, tai dažniausiai, kai vaikai susirga, labai sunku gydyti pediatrinės ligas ir dažnai vaistai nėra išbandomi tokiai galimybei. Per penkerius šio reglamento galiojimo metus tik 26 vaistai e, buvo pripažinti tinkami suaugusiems, e, bet negavo išimties vaikams. Ir šią politiką tokia situacija sukūrė EMA, siekdama įvertinti tas kondicijas, kurios, kurias patiria vaikai. Kartais taip įvyksta dėl biologinių ar genetinių priežasčių. Ir tai reiškia, kad medra PT reikėtų naudoti, o ne HLT buvo teigiama, kad taip ir bus, kad bus pasiektas PT, o ne HTL lygmuo, o kad būtų pasiektas priešingas poveikis. Taigi norėčiau sužinoti, ką reikėtų daryti, kodėl nereikėtų nagrinėti lygos genetinės priežastis, o ne tik nustatyti jos vietą kūne. Kodėl ne, nenustačius biologinių panašumų tarp saugusių ir vaikų vėžio formų. Uh, Esu įsitikinęs, kad pritarsite, jog dabartinė situacija nepriimtina 35 tūkstančiai vaikų kiekvienais metais susirga vėžių ir 2007, iki 2017 situacija turėtų keistis, bet negalime to laukti, turime pasiekti tai darai. Dabar, ponė Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu, aš buvau pranešėję dėl pediatrijos reglamento prieš devynis metus ir mane tikrai nuvylė šio e, reglamento gyvendinimas. Jis nesutikė to pozityvaus postumio, kurio tikėjomės. Buvo nelengva e, jį priimti Ir dar daug po to reikėjo nuveikti, bet aš su pasitenkinimu konstatuoju, kad agentūra nusprendė peržiūrėti savo e, išimčių politiką pediatrijos rytyje. Ir, na, tai, nors tai, tai yra lašelis vandens vandeninė, manau, kad nepakankamai toli nueita. E, e, prievolė gyvendinti pediatrijos tyrimo planus iki šiol nebuvo vykdoma. Mane tai sutina. 60 procentų pediatrijos tyrimų planų yra susijęs su įvairiausiamis išimtėmis. Per, pen, per vis pen, pen, per pirmus penkis metus, e, reglamento gyvendinimo metus, 26 vaistai, kurie galėjo būti skirti ir tirti kaip pediatriniai, buvo skirti suaugusiems. Tai netitinka pediatrijos tyrimų plano. Draugė su ponia Vilmot mes nusprendėme parašyti komisarui laišką e, su daugelio pacientų asociacijų parama ir užduoti šį klausimą. Kodėl tiek daug suaugusiems skirtų vaistų e, yra skiriami ir vaikams. Juolab, kad e, tie patys, tokio, pap, tokios pačios struktūros, pavyzdžiui, augliai aptinkami ir vaikuose, pas vaikus ir pasaugusius. Jeigu vaistai veikia tik suaugusius, aš pagidaučiau, kad būtų laikomas e, pediatrijos tyrimų e, planų, nes ir dabar jau galioja per nelik sudėtingos procedūros šios čia srityje. Taip pat e, norėčiau, kad būtų pasitelkti molekulinių mechanizmų tyrimai, nes tai yra poten, čia slypi potencialas kaip, čia, čia, čia galima būtų sukurti vaistus, skirtus gydyti vaikų patologijas. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose egzistuoja tokia iniciatyva kaip Creating Hope, kuri, kurios tikslas paskatinti, paspartinti įvairius tyrimus pediatrijos srityje. Manau, kad šioje srityje mes tikrai per nelyg daug atsiliekame. Manau, kad turime mobilizuoti visas pastangas, kad e, pediatriniai vaistai, pediatriniai tyrimai būtų daug spartesni ir kad jie būtų e, vykdami sparčiau, būtent siekiant vaikų interesų. Ačiū už šį pasisakymą. Nematau, kad dar kas nors iš komiteto narių norėtų pasisakyti ir dėl to vėl suteiksiu žodį komisijai. Prašom. Pane Zabinė Juliher. Ačiū. Aš pradėsiu atsakinėti į klausimus ir pastabas, kurias, kurios buvo pateiktos. Žiūrint iš žmogiškos ir institucinės pusės, tikrai suprantama, kad e, tenka nusivilti, kai vaikai serga retomis lygomis ir mes dar nežinome, kaip tas lygas būtų galima išgydyti. Tai visiškai suprantama ir e, tikrai tai visus labai liūdinanti situacija. Pane Grostet tikrai kuo puikiausiai žino, kaip sunku buvo susitarti dėl reglamento. Kalbant apie naujų vaistų e, kūrimą, tai tuo yra suinteresuotos ir farmacinės įmonės ir kiekviename naujame teisės akte turi būti tinkama pusiausvėra tarp e, mokslinių tyrimų, šiuo atveju su vaikais susijusių tyrimų skatinimu Ir antra vertus, e, nereikėtų užvilkinti e, mokslinio tyrimų susijusių su vaistais suaugusiems. Mes naudojame įvairiais vadinamaisiais push and pull e, faktoriais šiame reglamente ir taip pat buvo svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą laiko prasme. Be abejo, visą laiką reikia teikti ir paskatas. Ir aš dar norėčiau priminti, kad nemažai e, e, vėžio formų, e, kuriamis serga vaikai, tuo pačiu metu yra ir retos lygos. Ir tokių lygų gydimą galima skatinti ir orientuojantis į pediatrinės lygas ir į retas lygas. E, e, šių lygų gydimą reglamentuojančius teisės aktus. Jūs siūlėte pereiti prie reglamento peržiūros. Jūs sakėte, kad reikėtų padaryti iki 2017 metų. Mes tikimės, kad 2017 metais pasirodys ataskaita. Kaip jau sakiau, dėje vaistų kūrimas yra ilgas procesas ir mes tikimės, kad 2015 m. lapkričio mėnesį dar per anksti kalbėti apie reglamento stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimą. Taigi Europos komisija dirba orientuodamasi į 2017 metus kaip peržiūros datą. Mums reikia gauti daugiau išsamių faktų prieš sprendžiant, ar reglamentas tinkamas ar netinkamas. Na ir baigdama savo pasisakymą, dar pridursiu, kad mes nepritarėme, jog uh, likščiol pediatrinis reglamentas net nešia apčiuopiamos naudos. Aš esu įstikinusi, kad atsitiko priešingai, kad per pastarosius metus buvo tikrai spūdingų pokyčių. Ačiū toliau Europos vaisto agentūros atstovas. Dėkoju. E, aš pritarčiau komisiją atstovaujančiai kolegai Ir matyčiau, kad komiteto lygmenių tas reglamentas taip pat yra geras, dokum, geras dokumentas. Blogai yra tai, kad negalime padaryti daugiau. Esame sudėtingoje situacijoje techninė prasme ir medic, va, gydytojų bendruomenėje diskutuojama apie tai dėl įmonių, dėl lygų ir norėčiau pasakyti, kad šis reglamentas atitinka modelį, bet ne biologinė prasme, todėl turėtume tai labai išsamei aptarti, nes tai turėtų pasiekmes, didesnės pasiekmes nei nurodyta šiame reglamente. Mokslininkų diskusijos yra labai naudingos Na, bet įgyvendinimo klausimai nepasakyčiau, kad labai sklandus. Puiku. Suprantu, kad tikriausiai būtų reikalingos ir kitos diskusijos, galbūt kitą kartą. Gal ponė Grostet, norėtumėte dar ką nors pridurti? Puiku, tuomet labai trumpai, kelias minutės. Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad jau buvo tokia proga tai pasakyti ir komisija tai puikiai prisimena, bet laukti tyrimo rezultatų iki 2017 metų tai tikrai per ilgai. Aš jau ne kartą sakau, kad kartais e, kom, e, komisija nesižvelgia į mūsų nuomonę ir tai iš tikrųjų per ilgai suprantu, kad tyrimas yra ilgas, sudėtingas bet jau devyneri metai praėjo, mes, galime, mes sakome, kad rezultatai nėra patenkinami ir galbūt būtų galima šiek tiek paspartinti viską ir nelaukti 2017 metų kad galėtume nuspręsti, kaip reikėtų keisti šį reglamentą, kad būtų galima reaguoti greičiau ir veiksmingiau. Ačiū. Ačiū. Na, tikriausiai prie šio klausimo mūsų komitete dar bus sugrįžta. Norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą ir komisijai, ir vaisto agentūros atstovams. E, toliau kiti klausimai ir kadangi jų nėra, tai šio komiteto posėdis baigiamas. Ačiū ir gero vakaro. Right.